čia nebuvo suteikta galimybė pasisakyti ir aš manau, kad balsuoti reikėtų iš naujo. Ja, Goldisch. Logischerweise haben wir. Pone Golnišiai, kadangi šis klausimas buvo intensyviai svarstomas, e, vertinant jį darbo tvarkos taisyklių kontekste, pono Šimansko neigiama pozicija pranešimo atžvilgių buvo žinoma daugumai parlamento narių. Dėl šios priežasties ir e, balsavimo rezultatas nebuvo toks vienareikšmiškas, dėl to, kad pono Šimansko ir pono Delvo pranešimai pirmą kartą buvo svarstama nepriklausomai nuo to aplaidumo, kuris turi būti vertinamas kritiškai 171 darbo tvarkos taisyklių straipsnis vienareikšmiškai teigia, kad posėdžio pirmininkas priima sprendimus dėl balsavimo rezultatų ir balsavimo rezultatai yra neskundžiami. Posėdžiui pirmininkavusi ponė Podimata konstatavo balsavimo rezultatą ir e, dėje labai apgalėstauju, bet nieko negalima pakeisti. Mėly kolegos, Šiandien e, ryte turbūt atkreipite dėmesį į transparentus Louis Hoff, e, Louis Weiss e, kieme, kuriais raginama paleisti į laisvę Sirijoje įkaitais paimtus žurnalistus. Europos parlamentas tokiu būdu nori parodyti tiek žurnalistams, tiek jų artimiesiams, kad mes jų nepamiršome. Ir mes siekime visomis jėgomis juos paremti ir ginti Siriją šiandien iš tiesų yra pavojingiausia pasaulio vieta žurnalistams nuo 2011 metų Sirijoje. 27 žurnalistai ir 98 piliečiai veikia <clears throat> žurnalistams padedantis buvo nužudyti, 16 paimti įkaitais, kai kurie buvo pagrobti, kai kurie šiaip dingo be žinios ir e, daugelį mėnesių apie juos nėra jokios informacijos, nemažai žurnalistų yra iš ES valstybių narių, Prancūzijos, Ispanijos, Lenkijos, tai yra mūsų bendrapiliečiai, tikiuosi ir manau, <clears throat> kad jūs visi žavitės šių vyrų ir moterų drąsa, taip kaip ir aš siekiu e, statyti pavojų savo gyvybę tam, kad e, užtikrintų jūsų teisę gauti informaciją. Sirijoje jau tris metus vyksta brutalus pilietinis karas ir žmonės kenčia nuo vis didėjančio smurto ir be šių žurnalistų pastangų beveik nieko nežinotume apie šio karo e, žiaurumus, kankinimus, masinės žudinės, e, nu, taip pat ir vaikų ir Sirijos žmonių kasdienės kančias. Šiandien e, prisimename visus žurnalistus, kurie šiame kare prarado savo gyvybės, nesvarbu, iš kur jie būtų kilę, iš Europos, Sirijos ar kur nors kitur, ir raginame nedėlsant paleisti visus įkalintus žurnalistus. Dėkuoju uždėmesiu. Dabar pradėkime balsavimus. Pirmasis yra ponės Ferreira pranešimas. Turiu pranešti, kad ponė Ferreira susirgo. Šiandien ją pavaduoja ponas Sančias Precėdo. Linkime poniai Ferrerai kuo greičiau pasveikti. Pirmiausiai, prieš balsavimo pradžios suteiksiu žodį Ekonomikos pinigų komiteto pirmininkai poniai Bauls. Prašau. Um, just... Ačiū. Norėjau tik paaiškinti, kad mes prašome atidėti e, teisėkros rezoliuciją, kad galėtume tęsti darybas su taryba. E,